¿Tenéis auriculares? Por cierto. A ver. Uno detrás. Bene, riprendiamo i lavori di questo seminario, una nuova strategia per l'uguaglianza. Tęsime mūsų klausimus ir kalbėsime apie naują, uh, naują lyčių lygybės strategiją po 2015 metų. Tikimės, kad e, kolegos dar atvyks, bet jau vertėjai jau susirinko ir tikiuosi, kad e, narių prisijungs prie mūsų netrukus kur kas daugiau. Dabar siūlau tęsti darbą ir sugrįžti prie to pranešimo, kurio negalėjome išklausyti per savo pirmąją sesiją. Taigi e, iki pusės keturių mes tęsime pirmąją savo klausimų sesiją ir patos galėsite pateikti savo klausimus mūsų pranešėjai Dorotai Šeleva. Ji yra iš Lenkijos ir ji kalbės apie motinystės, tėvystės, vaikų priežiūros atostogas ir neapmokamą darbą. Prašau, Dorota. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti. De, E, šio seminaro rengėjams už kvietimą jame dalyvauti. Aš kalbėsiu apie tai, kokiu, veik, e, kokiu veiksmu ES gali imtis vaiko priežiūros atostogų srityje. Ir pabandysiu pateikti jums kelias rekomendacijas ir vertinti dabartinę situaciją. E, tai yra labai plati sritis ir ryte jau išgirdome uh, nemažai informacijos apie vyrų ir moterų pusiausvyrą Europos Sąjungoje. Taip pat išgirdome ir apie konkrečias šioje srityje egzistuojančias problemas. Aš kalbėsiu konkretesnių klausimų, tai yra apie šeimos ir, ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą, motinystės ir bendrai vaiko priežiūros atostogos, uh, būtent ir yra susi, uh, e, klausimai, tai yra klausimai susijęs su šeimo omos ir profesinio gyvenimo derinimu. Moterų žimtumo rodikliai didėja, tačiau kartu mes matome, kad vis dėlto išlieka nemažai skirtumų tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje. Vis dar skiriasi vyrų ir moterų atlyginimai. Taip pat pastebime ir skirtumus tarp valstybių narių nes moterų žimtumo rodiklių didėjimas e, valstybės narise e, skiriasi. Ir e, Europos pietų ir vidurio ir rytų Europos šalyse situacija yra sudėtingesnė. Ir jei problemos nebus sprendžiamos, tuomet gali kilti netgi grėsmė šių šalių ekonominiam stabilumui. Be to mes pastebėme ir skirtumus tarp įvairių moterų amžiaus grupių. Jei pažvelgsime į moterų žimtumo rodiklius, pamatysime, kad, kad vyresnio amžiaus moterų žimtumo rodikliai gerėja, tačiau užimtumas tarp jaunesnių moterų didėja nepakankamai greitai. Ir iš esmės mes stebime Europoje reiškinį, kurį vadiname motinystės bausme už. Tos moteris, kurios turi vaikus, kurios prižiūri vaikus, paprastai menkiau dalyvauja darbo rinkoje nei tos moteris, kuris neturi vaikų. Na, dėl bandome spręsti visas šias problemas, pritaikant įvairias priemonės įvairiais ligmenėmis Europoje. Ir yra a, konkrečių priemonių, a, kurios taikomos konkrečioms šalims, siekiant spręsti konkretesnės problemas, pavyzdžiui, vyrų ir moterų atlyginimo skirtumus. Vaiko priežiūros atostogos yra labai svarbus lyčių lygybės politikos ramstis. Ir uh, vaiko priežiūros atostogos e, e, pradeda, pradeda suteikiamos e, po to, kai paaiškėja, kad moteris laukėsi vaiko. Ir tos atostogos apima ir neštumą, ir gimdymą, ir vaiko priežiūrą iš karto po gimimo, ir žindimo laikotarpį. Ir be abejo, abu du tėvai gali patys priminti sprendimą dėl to, kaip organizuoti savo šeimos gyvenimą. Taip pat labai svarbu yra ir tėvui išeiti tėvystės atostogų tam, kad jis galėtų ir labiau prisirišti prie vaiko ir taip pat įgyti tėvystės įgūdžių. 14 savaičių yra dabartinės vaiko priežiūros atostogų, dabartinė vaiko priežiūros atostogų trukmė. Ir Jei pažvelgsime konkrečius skaičius, pamatysime, kad kai kur atostogų trukmė yra, yra ilgesnė. Pavyzdžiui, kai kuriuose rytų Europos šalise tėvystės atostogų trukmė gali siekti net 18 savaičių. Yra tam tikrų skirtumų ir dėl to, pavyzdžiui, kiek tėvas turi uh, E, laiko praleisti prižiūrėdamas vaiką. Ir čia mes neturime vieno bendro standarto Europoje. Valstybės narės taiko įvairius sprendimus. Tyrėme, kuri, kurio kopiją jūs galėjote gauti šį rytą. Ir šio tyrimo 92 puslapyje yra e, nurodyta santrauka duomenų, kurie parodo, kokius sprendimus taiko valstybės narės, ką gali pasiūlyti tos valstybės narės e, tėvams, tiek motinai, tiek tėvui. Yra įdomu yra tai, kad dažniausia moteris išeina vaiko priežiūros atostogų ir taip yra dėl šeimos priežasčių. Taigi, kas vyksta po to, kai baigėsi motinystės atostogos? Nu, tuomet um, motina gali pasimti kitas uh, atostogas, tai yra vaiko priežiūros atostogos. Vaiko priežiūros atostogos paprastai gali būti skiriamos ir tėvui, ir motinai. Tačiau uh, yra nustatyti uh, dažnai yra nustatyta, kiek laiko gali pasimti kiekvienas iš tėvų. Mokslininkai šiuo metu nagrinėja, kokia turėtų būti motinystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų trukmė. Ir tyrimai rodo, kad jeigu motinystės atostogos yra pernelik ilgos, tai kenkia uh, moters padėčiai darbo rinkai ir kad dėl to moters karjera gali būti trumpesnė. Ir taip moteris yra baudžiamos savotiškai, kaip aš jau minėjau, palyginus su tomis moteriamis, kurios negimdo vaikų. Įdomu yra tai, kad neseniai atlikti tyrimai dėl vaiko priežiūros atostogų parodė, kad labai svarbu yra a, užtikrinti, kad tėvas kuo daugiau rūpintųsi vaikais. Ir tai yra labai svarbi, e, gyvybiškai svarbi lyčių lygybės politikos priemonė. Ir tėvystės atostogos realiai padeda pakeisti tėvų elgesį. Ir ES lygmenių, lygmenių galioja vaiko priežiūros direktyva. Tačiau kai kas sako, kad e, to nepakanka, kad ji nustato tik tai minimalius būtiniausius reikalavimus. Joje kalbame apie tai, kad e, e, vaiko priežiūros atostogos turėtų, trukmė turėtų būti mažiausiai keturi mėnesiai ir kad iš tų keturių mėnesių e, kiekvienas iš tėvų turi praleisti nemažiau nei vieną mėnesį su vaiku. Ir per tas atostogas tėvai gali gauti vaiko priežiūros pašalpas, žmognystės tėvystės pašalpas. Jei pažvelgsime tai, kiek tėvų uh, išeina e, tėvystės atostogų, pamatysime, kad e, kad e, kad tėvystės atostogos yra susijusios su kai kur su tėvystės pašalpa. Ir ten, kur, kur galioja tokia sistema, tėvai e, e, dažniau pasinaudoja tėvystės atostogomis nei tose šalise, kur nėra tokios sistemos. Be to e, siūlomi ir kiti variantai, kiti sprendimai, kurie gali padėti šeimoms geriau derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Tai yra lankstus darbo laikas Kai tėvai jau nori sugrįžti į darbą, jiems reikia tam tikro pereinamojo laikotarpio. Tuomet jie turėtų susitarti su darbdaviu dėl lankstesnio darbo laiko, dėl tokio darbo laiko, kuris būtų patogesnis e, naujiems tevams. Tačiau dažniau pastebima yra, kad motinos naudojasi e, šią galimybę. Nes labai dažnai e, jei pasinaudojama lankstesnių darbo laikų, tuomet mažinamas yra, gaunamas ir mažesnis atlyginimas. Ir dėl to padidėja e, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumai. Ką tai reiškia? A, taigi reiškia, kad be abejo ir tėvui, ir motinai yra patogu, jeigu vienas iš jų gali dirbti trumpesnį laiką. Tačiau dažniausiai būtent motinos dirba trumpiau nei vyrai. Tai reiškia, kad motinos ir uždirba mažiau. Taigi vėlgi matome, kaip pasireiškia bausmės žmotnystė reiškinys. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir kuris yra susijęs su vaiko priežiūros atostogomis. Tai yra vaiko priežiūros paslaugos ir tai yra iš esmės vaiko priežiūros įstaigos. Mm. Ko gero, žinomiausia šios politikos koordinavimo ES lygmenių priemonė yra Barcelonos tikslai, kurie buvo nustatyti 2002 metais. Tačiau kol iki šiol tik devynios e, šalis e, įvykdė šį tikslą. Tai e, tuose tiksluose yra du tikslai. Iš esmės pirmasis tai yra, tai yra kiek vaikų iki trijų metų turėtų eiti į vaiko priežiūros įstaigas. Ir čia tik tai devynios šalės įvykdė tą rodiklį. Ir, ir antras tikslas. Tai yra vaikų nuo trijų metų iki mokyklinio amžiaus priežiūra. Čia jūs matote pirmąjį tikslą. Uh, tai yra vaikai iki trijų metų. Čia matote, kad tos šalis, kuriuose tradiciškai veikia geros vaiko priežiūros paslaugos, įvykdė jau tikslą, bet yra kitų šalių, kurios nepasiekė 33 procento, kuris ir yra nustatytas kaip e, tikslas. Be abejo, mes galime kalbėti vien apie vaiko priežiūrą, bet nepamirškime, kad, kad šeimos susiduria ir su kitais iššūkiais, kurie atsiranda dėl e, visuomenės senėjimo yra motinų, kurio, moterų, kurios, pažiūrė, yra vyresnės nei 60 metų, jos dar galėtų dirbti, e, bet e, jei jos turi anūkų, tuomet dažnai močiutės e, yra priverstos prižiūrėti tuos vaikus. Ir čia iškyla naujų iššūkių. Ir čia reikėtų taip pat kalbėti ir apie įvairių kartų bendro gyvenimo derinimą. Aš parengiau kelias rekomendacijas dėl galimų ES veiksmų susijusių tiek su vaiko priežiūros e, atostogomis ir, ir institucinė vaiko priežiūra. Aš manau, kad labai svarbu yra e, ir toliau e, tobulinti motinystės atostogų direktyvą. Šioje direktyvoje yra dvi labai svarbios dalis, yra svarbios nuostatos. Tai yra motinystės atostogų trukmė, kuri idealiai turėtų siekti 20 savaičių. Ir dar vienas svarbus yra dalykas, svarbi nuostata, tai, yra, tai turėtų būti minimalus dviejų, privalomas dviejų savaičių tėvystės atostogos, per kurias tėvas gautų atlyginimą, gautų tėvystės pašalpas, prašau. Yra šalių, kurios dar uh, kurios ne, neįgyvendina visiškai šios direktyvos arba na, tokių šalių, kurios perkelia ją į savo nacionalinius teisynus tokiu būdu, kad a, ne viskas yra tinkamai daroma. ES turi ir naujų priemonių, tai būtų ir konkrečios a, valstybėms narėms skirtos rekomendacijos, kurios yra rengiamos pagal Europos semestrą. Ir tose rekomendacijose galima būtų pateikti savo patarimus valstybėms narėms. Ir Europos vadovų taryba be abejo turėtų patvirtinti Barcelonos tikslus savo išvadasi dar kartą ir gal net ir nustatyti naujus tikslus, kurie būtų taikomi vaiko priežiūros atostogoms. Dėkuoju. Va bene. Allora, volevo ringraziare Dorota Slev. Pirmiausia, norėčiau patekoti mūsų pranešėjai Dorotai Šelevai. Savo pranešime jūs pasigilinote į tai, kaip mes, parlamentarai, šiame e, komitete turėtume užsiimti būtent e, e, šią temą. Tai yra mūsų artimiausių metų užduotis būtent, kad būtų labiau remami tėvai e, ir kad e, būtų gyvenintos vienodos sąlygos vaikų priežiūrai visose valstybėse narėse. Tai yra iš esmės mūsų kasdienis darbas ir aš galiu užtikrinti, kad artimiausiais metais mes e, ir stengsime įgyveninti šias mums iškeltas užduotis. Pirmiausia, Norėčiau priminti, kad ankstesnės kadencijos parlamentarai taip pat stengiasi prailginti šitas tėvysės atostogas arba vaiko priežiūros atostogas, na, kai kuriuose valstybėse, Italijoje arba kitose, ar Niderlanduose, ar kitose valstybėse yra tokios jau ilgesnės atostogos. Bet bet kokiu atveju Iš esmės egzistuoja tokia e, principinė galimybė, kad ir tėvas galėtų išėti vaiko priežaros atostogų, bet šią, šią e, galimybę ne visi e, nori pasinaudoti. Ir be to mes nu, siekime suderinti, žinoma, darbą ir, ir namus. Aš dabar tuinsiu tave, Dorota. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad iš esmės e, e, e, dabar kalbama apie įsitraukimą moterų, kurios yra pagimdžiusios vaikus, į darbo rinką, tai yra sugrįžimą į darbo rinką. Mes turėtume pasiūlyti šioms moteriams pirmiausia tokias priemonės ir jų šeimoms, kurios padėtų jiems vėl sugrįžti į darbo rinką. Taigi ačiū už paskatas, už pranešimą. Dabar norėčiau suteikti galimybę ir kitiems E, parlamentarams pateikti klausimus Dorotai Šilevai, galbūt vicepirmininkė, ar norėtų kažką e, pasakyti šio klausimu. Na, matau, šiuo metu nėra jokių klausimų. Tuomet e, tau dar kartą padėkosime ir tęsime antrą šio seminaro dalį. Tai būtent e, moteris e, politinėme ir apskritai politinėme gyvenime ir apskritai kitose gyvenimo srityse, kur priimami svarbiausi sprendimai. Taigi ačiū už dėmesį, ačiū pranešėjai ir dabar steiksime žodį kitai kalbėtojai. I will speak in, English, eh, uh, in Portuguese. Aš kalbėsiu angliškai. Kalbėsiu portugališkai, atsiprašau. Taigi, aš eh, pirmiausia norėčiau padėkoti Jūsų komitetui, kad eh, pakvietėte mane pasisakyti. Šiuo atveju sprendžiame labai svarbų klausimą pirmiausia atsižvelgiant tą laiką, kuriuo mes gyvename. E, ir tai rodo pirmiausia tyrimai. Ir žinoma, tuos tyrimus mes esame ir ateityje, būtent nagrinėdami moters vaidmenį, e, būtent e, politinėme gyvenime ir kitose svarbiose srityse. Kita, kita mano pranešimo dalis yra susijusi su sprendimo prieimimu ir taip pat galimybių moteriams gerinimu. Todėl mm, šiuo atveju mes šiuo atveju turime galimybę pasikalbėti apie moteris, kurios priima politinius ir kitus svarbius sprendimus. Ir norėčiau pakviesti panelį Pinar, profesorę Lozanos universiteto Šveicarijoje. Pirmiausia, savo tyrimuose ji nagrinėja feminizmo teorijas ir taip pat moterų, moterų vaidmenį politinėme gyvenime. Aš norėčiau pasveikinti ponį profesorę, norėčiau pakviesti ją pasisakyti ir suteikiu žodį jums, ponė Eleonor Lebinar. Ačiū, kad jūs atvykote pas mus. Labai ačiū, man labai malonu būti jūsų seminare. Norėčiau pakalbėti apie moterį sprendimo prieimimo procese. Nuo 90-ojo dešimtmečio maždaug vis labiau buvo geriau suprantama, kaip yra svarbu, kad moteris dalyvautų sprendimo prieimimo struktūrose tiek tarptautinių, tiek ES lygmenių. Ir šiandieną mes matome, kad uh, yra mm, tiek tarptautinių normų, tiek rekomendacijų, kurios e, remia moterų dalyvavimą tokiuose struktūrose. Ir taip pat reikia pasakyti, kad šiandieną šiek tiek mažiau negu 22 procentai moterų parlamentarių yra pasaulinių lygmenių. Ir moterys vis tik tai nepakankamai atstovaujamos politinio sprendimo prieimimo procese. Uh, 28 procentai Europos e, Sąjungos lygmenių yra moterų, tai geriau negu pasaulinių lygmenių, bet tai yra mažiau negu 33 e, procentai. 33 procentai E, moterų, kurios 90-95 e, metais e, toks procentas buvo minėtas Junktinių tautų moterų konferencijoje. Praėjo nemažai metų ir mes vis tik tai dar nepasiekėme tų 33 procentų tikslo, kuris buvo tuomet nustatytas. Taip pat reikia pasakyti, kad kvotos tapo veiksmingų mechanizmų, veiksmingą priemonę spręsti situacijai. Šiandieną matome, kad yra daugiau negu šimtas valstybių pasaulyje, kurios taiko vienai par kitaip e, kvotas politikoje. 56 valstybės e, pagal įstatymą turi taikyti kvotas. Taip pat turime tam tikrą slengsti kvotų, kuris aukštėja. Šiandieną matome, kad e, tas lengsnis išaugo iki 40 ar net 50 procentų. E, plečiamos kvotos ir institucijoms, kurioms jos taikomas. Kalbėjome apie politiką pradžioje, bet šiandien matome, kad ir ekonomikos sityje viešuosiuose institucijose e, pradedamos taikyti plačiau kvotos. Egzistuoja ir skirtingi tipai kvotų. Galima sakyti, kad e, svarbu mums. E, nesuplakant skirtingų dalykų yra vienas dalykas taip švelniosios kvotos, kurios nenumato sankcijų, savanoriškos kvotos, pavyzdžiui, tam tikros politinės partijos gali e, vidaus struktūrose taikyti ar kandidatų sąrašams kvotas, taip pat yra e, valdymo organams vykdomiesiems numatytos e, kvotos, bet e, ar įmonės valdymo struktūrose, bet va, savanoriškai tai yra taikomos kvotos, o kitos, kitas tipas yra griežtosios kvotos, kurios privalomos pagal dažniausiai pagal įstatymą, e, kurių netaikymas gali užtraukti sankcijas, pavyzdžiui, e, e, galima taikyti bautas, jeigu nesilaikoma kvotų skirimo principų valdymo struktūrose ir panašiai. Šiandien Europoje matome, kad veikia mišri kvotų taikymo sistema. Nemažai valstybių narių taiko jas, bet pirmiausiai politinėme negu ekonominėme lygmenyje. Ir e, e, valstybių e, narių, kurios taiko viešų, viešosios struktūrose kvotas, skiriant pavyzdžiui ministerijų darbuotojus arba regioninės vietos valdžios atstovus, taip pat skiriant į komisijas įvairias vyriausybinės E, narius taip pat taikomos e, kvotos. Ir ta viena geriausiai pasirodanti valstybė yra Austrija. Šiandieną e, taip pat matome, kad institucijose taikomos skirtingai kvotos. Universitetuose, pavyzdžiui, yra Vokietijoje iniciatyvų, kurios, pagal kurias bandoma profesinės kvotas įdėkti medicinos ar žurnalizmo sritise. E, kvotos vis dažniau naudojamas kaip priemonė dėl to, kad jos pasiteisina. Todėl, kad pirmiausia, moteris gali įsitraukti į sprendimų prieimimą, anksčiau jos buvo labiau atskirtos. 2012 metais, pavyzdžiui, dešimtyje valstybių kuriuose daugiausiai išaugo moterų parlamentarių skaičius, devynios iš tų dešimties e, taikė kvotų sistemą. Europoje šešios valstybės iš šešiolikos, kuriuose yra daugiausiai moterų parlamentarių, taiko taip pat e, pagal įstatymą numatytą kvotą politikos setyje. E, kvotos yra veiksmingos tose šalise, kur politikoje istoriškai mažai moterų dalyvavo, pavyzdžiui, Portugalijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Slovenijoje. E, ir kvotos tokiu būdu leidžia greitai įdėkti pokyčius, užsitikrinti gerą e, kiekybinį rezultatą. Pavyzdžiui, Slovenijoje prieš 10 metų 12 procentų buvo moterų parlamentarių, dabar 34, e, per 6 metus Norvegijoje nuo 6 iki 40 išaugo procentas ir tikrai matome labai reikšmingus pokyčius. Taip pat e, labai aišku yra tai, kad kai e, teisės aktai numato sankcijas dėl kvotų nevykdymo, netaikymo e, politikos ar ekonomikos srityje, tas kvotų taikymas tikrai pasiteisina. Bet, aišku, tik tam tikromis, tai, tikromis sąlygomis jos e, pasiteisina. Dėl politikos labai svarbu yra pastebėti, kad kvotos turi e, E, taip pat e, atsižvelgti į sąrašo vietą, pavyzdžiui, politi, e, rinkimuose. Moteris dažniausiai nusitaikomos kvotos surašomas į sąrašo pabaigą. Ir Jeigu, pavyzdžiui, nėra privalom kažkokių reikalavimų dėl kvotų specifikos, tai labai nedaug moterų galiausiai išrenkamos į e, politinės struktūras, kaip kad įvyko Lenkijoje. E, taip pat e, sakoma, kad kvotos turi numatyti tam tikras lengsnį mažiausią skaičių, o 25-33 procentai, bet tai yra gana sudėtingas dalykas, nes tai e, tarsi lubos yra moterims, jos pasiekia jas ir nebegali aukščiau kilti. Graikijoje, Belgijoje panašiai yra, e, nes e, esant gana neaukštam ne, ne procentui stagnavo moterų patekimas į politiką. Sankcijos yra taip pat labai svarbios, be jų neveikia kvotos stebėsena irgi svarbus dalykas, nes E, stebėsena kvotų taikymo e, gali įvertinti, kokia pažanga e, daroma, ar pasiteisina kvotos ar ne. Taip pat reikia žiūrėti ne tik pažangą ir egzistuojančias spragas galima įvertinti ir nuspręsti, ar reikia, pavyzdžiui, naujų teisės aktų, kad būtų galima išspręsti tam tikrą problemą. Galima pasakyti, sukūrimas geras užburtas ratas, teigiamas uh, esant gerai stebėsenai. E, kitas dalykas e, - savanoriškos priemonės. E, pavyzdžiui, politinėse partijose tai gali kelti problemų. Kodėl? Todėl, kad dažnai kai kurios partijos taiko tik vieno tipo kvotas ir ne kitokias, pirmiausiai kairiosios partijos. Arba labiau kairiosios partijos taiko kvotas, ne, ne kitokios. Ir E, nėra labai didelis veiksmingas. Junknė karalystėje vienintelė darbo partija taiko e, kvotą moterims ir daugiau kaip 80 procentų e, moterų, kurios išrinkamos į Britanijos parlamentą ir atstovauja leiboristams. Ir 24 procentai jau 15 metų ties tuo, ties ta riba sustojo moterų skaičius. Vokietijoje moterys parlamentaris e, taip pat atstovauja kairiai pusiai. Dėl ekonomikos priemonės E, kurios taikomos ir aiški, paaiškinama, kodėl taip yra. Pavyzdžiui, savanoriškai e, su, e, bandoma į valdymo organus e, skirti daugiau moterų, bet ne visuomet paaiškinama, kodėl, pavyzdžiui, nebūtinai taip daroma. E, matome, kad Ispanijoje. Ir Italijoje nepasiteisina savanoriškų kvotų sistema valdymo organuose įmonių. Kitas dalykas, e, kaip e, pagerinti moterų dalyvavimą sprendimų prieimime. Vienas iš svarbių aspektų yra kovoti su diskriminacija e, moterų atžvilgių institucijose, nes įdiegus kvotas nebekeliamas e, klausimas, ar moterys yra e, kompetentingos atlikti tam tikrą darbą. Pirmiausiai galvojame apie institucinius instrumentus, kurie yra nepalankus moteriams ir kodėl moterys e, buvo nepakankamai atstovaujamos. Kvotų taikymas taip pat gali pakeisti E, įdarbinio samdymo procedūras iškreipti, kai turi būti patikrinta ir kompetencija įsilavinimas, ypač valdybose. Ir pasaul, po politikos pasaulyje m, mm, labai svarbus svarbus dalykas yra kvotos, nes moterys e, laikomos mažiau kvalifikuotomis dalyvauti politikoje, priimti politinius sprendimus ir reikėtų, kad jos būtų labiau skatinamos savo partnerių dal, siekti politinių postų. Iš tikrųjų reikia sukurti, numatyti mechanizmus, kurios verstų partijas ieškoti patyrusių moterų, kurios galėtų užimti uh, E, tam tikrus e, postus. Kitas dalykas yra desegregacija lyčių požiūrių. Apie tai buvo kalbėta ryte. E, mes matome, kad ministrų portfeliai labai aiškiai paskirstomi vyriausybėse pagal lytis bet dėl kvotų, kurios taikomos viešosiom institucijoms ar skiriant į ministerijų komisijas šiaurės šalyse, e, matome, kad žemės ūkio gynybos, pramonės, transporto ministerijose vis daugiau yra moterų. Taigi matome labai ryškę desegregaciją. Uh, kai ne, neatsižvelgiama į lytį skiriant į postus. Kitas dalykas, e, taip vadinami gerieji pavyzdžiai, ypač jaunoms moterims, kurie turėtų būti e, rodomi ir reikėtų e, Prancūzijoje įvedus kvotas valdybose įmonių atsirado daugiau jaunesnių narių kurios, pavyzdžiui, moterų, kurios yra įgyjusios kvalifikacijas užsienyje ir gali būti, dirbti, tokiu būdu gali būti skiriamos į valdybas. Taip pat e, svarbu a, prisiminti, kad kvotos negali visko padaryti, jos gali sulaužyti barjerus, kovojant su diskriminacija, bet negali visko pakeisti. Ir reikia, tai yra a, e, naujos formalios taisyklės, kurios yra palankios a, E, moterims, bet nebūtinai jos sulaužo visas neformales taisyklės egzistuojančias institucijose, kurios vis tik tai dar neleidžia moterims užimti atitinkamų postų. E, ataskaitoje 12 punkte apie, puslapį apie tai kalbame apie tai, kad reikia institucinę kultūrą e, keisti sprendimų prieimimo lygmenyje. E, moteris ir sprendimų prieimimas. Mes matome, kad dabar Europoje atsirado tam tikra, sutarė tam tikra situacija. Pone Reding yra pasiūlysi 12 metais atitinkamą direktyvą ir tuo metu Vokietijoje e, matėme vieną iniciatyvą, kuri nebeturėtų e, tikriausiai egzistuoti, nes Vokietija e, jau nuo šių metų pabaigos nebetaikys e, kvotos moterims valdymo organuose. Bet reikia galvoti apie tai, kaip e, šioje srityje užsitikrinti geresnius rezultatus. Noriu pasakyti, kad ES labai svarbi yra veikėja. Šioje srityje yra daug direktyvų, rekomendacijų, bet taip pat svarbi veikėja ir dėl to, kad ji gali paremti vietos veikėjus, taip pat žmogaus teisų organizacijas, kurios e, nacionalinių lygmenių siekia, kad būtų plačiau taikomos kvotos moterims. Ir tokiu būdu galima e, tikėtis, kad valstybės narės priims tam tikrus teisės aktus, kurie būtų palankus moterims. E, e, dabar e, kalbam apie tai, kiek e, direktyva dėl valdymo struktūrų, e, kaip, e, koks bus jos likimas, ką nuspręs teisingumo teismas 90-ame dešimtmetyje, 100-ame dešimtmetyje. E, nepavyko to padaryti, ne, nors nuo jau keletą dešimtmečių yra lygybės klausimai rašyti į sutartis, bet teisingumo teismas priėmė sprendimą, kuris vis tik tai leidžia taikyti kvotas ir bent jau, kad tas kvotų taikymas e, nebus neįmanomas. Ką dar e, galime padaryti, kaip sakiau, jau kalbėsime apie politinės partijas, ne viską gali e, kvotos užtikrinti, reikia ir kitų politinių priemonių Taip galima skatinti e, visas e, partijas taikyti kvotas ir kandidatų sąrašams. E, galima paskaičiuoti, kiek yra moterų tam tikrose struktūrose ir yra kitų galimybių, ne kvotų kurias savanoriškai gali, būti, gali taikyti partijos, bet taip pat e, galima kai ką įdėkti per viešuosius finansus arba e, teisės aktus reglamentuojančius partijų veiklą. E, siūloma, e, konstitucijose yra šitos nuostatos ir turėtų būti plačiai apibrėžtos nuostatos dėl vyrų ir moterų lygybės atsiprašau, partijų įstatuose turėtų būti įrašytos nuostatos aiškesnės dėl moterų ir vyrų lygybės. Taip pat reikia nepamiršti švietimo e, moterų politinėse partijose. E, reikėtų daugiau, kad politinės partijos e, mokytų savo narius dėl apie vai, lyčių aspekto integravimą Taip pat galima pasitelti vidinio finansavimo mechanizmą, apriboti išlaidas kampanijai e, tam tikrų kandidatų arba partijose galima būtų skatinti, kaip kad yra jungtinėse e, tautose, e, skatinti moterų tinklų kūrimasi, moterų dalyvaujančių politinių partijų veikloje nacionaliniuose parlamentuose, kaip sakiau, parlamentai gali priimti teisės aktus dėl, dėl tų visų mano paminėtų priemonių, dėl politinių partijų finansavimo, e, reglamentavimo veiklos. Aišku, nacionaliniai parlamentai gali ir turi patvirtinti e, įvairias kvotas ar politikos ar ekonomikos institucijose viešosiuose Taip pat reikėtų žiniasklaida, kad plačiau nušviestų rinkimų kampanijas. Nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų peržiūrėti mechanizmą dėl parlamentarų pensijų. Mes žinome, kad uh, E, didesnė yra moterų politikių e, kaita, nes moteris neišsilaiko, neišrenkamos yra keletai kadencijų, mažiau moterų yra perenkamos. Ir jeigu moteris nežino, kaip jį galės grįžti į um, darbo rinką, kaip jie užsidirbs pensiją, tai yra klausimai, kurie sulaiko moteris nuo kandidatavimo ar politinės karjeros siekimo. Uh, reikėtų e, pagerinti e, pensijų e, tam tikras nuostatas sąlygas parlamentarių ir taip pat reikėtų bent tam tikras darbo rinkos nuostatas. Nacionaliai parlamentai galėtų apie tai pagalvoti ir kitas svarbus dalykas yra papildyti kvotas, pavyzdžiui, valdybose E, numatant prievolę parengti metinę ataskaitą e, apie įmonės valdymo organuose taikomą lygybės principą, lyčių lygybės principą. Prancūzijoje 2011 e, metais buvo priimti tam tikri teisės aktai, valdybos įmonių turi patvirtinti ataskaitą ataskaitą apie lyčių lygybę e, įmonėje, e, tose visose įmonėse, kurioms yra taikomas kvotų principas valdymo organuose. Ir taip pat reikia, kad visose įmonėse būtų e, taikomas toks lyčių lygybės principas, kvotų sistema ir kad jis būtų palankus visiems darbuotojams ir darbuotojams. Prieš tai kalbėjusi prelegentė e, sakė, kad reformas papildyti labai svarbu būtų priemonėmis, kurios e, būtų susijusios su vaiko auginimo atostogomis ir tėvystės atostogomis. E, galiausiai, ką galėtų padaryti Europos parlamentas, jo vaidmo yra labai svarbus toliau parlamentas turėtų informuoti e, visuomenę, skleisti informaciją apie moterų vaidmenį e, valdymo organuose savo pranešimais E, pozityvių veiksmų e, pripažinimas, e, kurie jau pradėti dėkti 66, 76 metais, bet kurie tikrai nėra toli gražu įgyvendinti. Pozityvūs veiksmai tokie kaip kvota yra viena iš teisinių priemonių, kurios leidžia užtikrinti didesnę lyčių lygybę. Galiausiai E, parlamentas turėtų pritarti komisijos pasiūlymui dėl kvotų Europos e, valdymo valdybose įmonių ir e, reikėtų taikyti šitą kvotą ne tik valdybose vykdomai, vykdomosioms struktūroms, bet taip pat ir tarybose. Nes e, Vokietija, pavyzdžiui, apribota yra kvota tik tai, e, ne, tik tai tarybomis ir reikėtų, kad e, visiems valdybų ir tarybų nariams būtų taikomos kvotos ir kad būtų taip pat rengiamos ataskaitos apie lyčių lygybę įmonėse. Ačiū. Obrigada, professora Lepinar. Um... Dėkoju, ponė Lepinar. Dabar galime trumpai pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu. Norėčiau kreiptis į čia esančius parlamento narius ir paklausė jūsų, ar jūs norėtumėt ką nors pakomentuoti ar į ką nors sureaguoti. Na, niekas iš salės nenori užduoti klausimų, todėl klausimą užduosiu aš pati. Mano klausimas bus toks. Aš kalbėsiu trumpai tam, kad galėtų mane tiksliai išversti. Lietai, atsiprašau, kalbėsiu. Aš tai neturėjau galimybės e, susipažinti su jūsų minėtų tyrimu. Todėl ir norėčiau jūsų paklausti Ar jūs turite duomenų dėl įvairių socialinių grupių, dėl to, kaip kvotos veikia padėti įvairiose socialinėse grupėse? Nes reikia kalbėti be abejo ne vien apie diskriminaci moterų diskriminaciją, bet ir apie tai, kad dažnai žmonė, moteris yra diskriminuojamos ir dėl jų ekonominės padėties. Dėkuoju, puikus klausimas. Be abejo, iš tikrųjų, kai mes kalbame apie tuos atvejus, kai priimami yra sprendimai, apie tas rytis, kur priimami yra svarbus sprendimai, apskritai apie sprendimų priimimo procesą, kalbame apie visuomenės elitą. Pavyzdžiui, mes matome, kad valdybose dirbančios moteris paprastai e, e, socialinė prasme gyvena lygiai taip pat kaip ir vyrai, tai yra tam tikras socialinės elitas. Ir kvotos šiek tiek tik tai gali pakeisti e, iš, tautos atstovų ekonominę socialinę padėtį, pavyzdžiui, tos moteris, kurios uh, E, įsilieja į politinį gyvenimą ir kurios yra atėjusios iš viešosios tarnybos ar e, kurios prieš tai dirbo universitetuose, mokyklose, o, o kartais tos moteris gali e, ateiti į politiką ir iš, tiesiog iš šeimos. Tai čia todėl skirtumų yra daugiau nei tarp vyrų, nes vyrai paprastai jau vis tiek ateina iš tam tikro profesinio gyvenimo į politiką. išrinkstų e, politikų e, padėtis yra kitokia nei kitose socialinėse grupėse. Bet mes matome, kad tarp politikų dažnai ir moteris, ir vyrai yra iš elito. Ir labai svarbu yra, kalbant apie e, įmonių vadybą, valdybas, kalbėti ir apie tas priemonės, kurio, kurias bendrovės turi taikyti tam, kad daugiau moterų atsirastų apskritai įvairiu, įvairiuose valdymo, įmonės valdymo įvairiais valdymo lygiais. Ar bus dar kitų klausimų? Ne, panašu nėra. Tai reiškia, kad mes galime perėti prie kito pranešimo. komisijos atstovė norėtų užduoti klausimą. Aš norėčiau sužinoti, ar tarp jūsų rekomendacijų yra, pavyzdžiui, kas nors pasakyta apie tai, kad labai dažnai, ypač verslininkai sako, kad mes tarp mūsų nėra moterų dėl to, kad mes nerandame pakankamai kvalifikuotų moterų šiam darbui dirbti. Ir ar jūs turite kokiu nors rekomendacijų dėl to, kaip reikėtų taip pat formuoti ir duomenų bazės e, ir kaip galima būtų e, konkrečiai paskatinti e, tam tikrų profesijų atstovus, pavyzdžiui, tuos, kurie ieško darbuotojų, uh, darbuotojus įvairioms pareigoms eiti, daugiau dėmesio e, skirti lyčių lygybės klausimams. Tai būtų labai svarbu, kai ieškoma yra, pavyzdžiui, kandidatų į vairias valdybas ar val vadovaujančius postus. E, paprastai, kai yra kvotos taikomos, surandamos ir moterys. Ir aš galiu konstatuoti, e, ir, ir tai žinau, ir iš Prancūzijos, ir iš Norvegijos pavyzdžių Pavyzdžiui, Prancūzijoje, kai atsirado atitinkamas įstatymas, mes iš karto pastebėjome, kad surandamos greitai moteris, kurios yra ir pakankamai kvalifikuotos, ir turi pakankamai patirties. Ir įmonės, kurios surado tas moteris, nustojo skūstis dėl to naujo įstatymo. Ir mes matome, kad stambiausios įmonės uh, surado net daugiau moterų ir jos viršijo nustatytas kvotas. Ir yra moterų, kurios dirbo pačių stambiausių įmonių valdybose ir taigi kažkur rado tas moteris. Taigi tai yra argumentas, kuris nėra teisingas, nėra pagrystas. Taip, iš tikrųjų galima būtų paraginti įvairias e, įdarbinimo agentūras ir e, agentus daugiau dėmesio skirti moteriams. Ir taip pat galima būtų kurti e, tinkamai kvalifikuotų, tam, tikras, tam tikrą kvalifikaciją turinčių moterų tinklus, tam, kad galima būtų jas lengviau surasti. Ir tai galima būtų derinti ir su kvotomis. Bet bet kuriuo atveju kvotų nustatymas e, suteikia, sukuria palankesnės sąlygas tam, kad galima būtų uh, lengviau surasti moteris įvairioms pareigoms eiti. Um, uh, e, Pergunto se há mais alguma questão uh, por parte da. Ar bus kitų klausimų iš salės? Ar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti? Prašau. Prisistatykite pirmiausia. Ar girdite mane? Skalbėjote apie kvotas. Aš turiu dvigubą pilietybę JAF ir Belgijos. Ir kvotų klausimas visuomet yra labai sudėtingas, labai kontroversiškas. Ta aš pat, ir pati patyriau ir todėl man būtų labai įdomu sužinoti, ką Jūs galvojate apie e, kvotų taikymą e, moteriams, kurios e, taip pat ir yra kokios nors tautinės mažumos atstovės. Taip gali būti ir kitos spalvos, pavyzdžiui, moteris. Ir kaip bandoma spręsti problemas, kurios atsiranda dėl to, kad egzistuoja tam tikras nusistatymas prieš spalvotus žmonės. nes e, paprastai žmonės bijo įdarbinti mažumų atstovus. Ar galėtumėt pakomentuoti tą klausimą? Dėkoju, tai yra labai svarbus klausimas. Mes neturime pakankam, pakankamai dar iš, e, uh, e, tyrimų studijų, kurie parodytų, kokia yra situacija su kvotų taikymu įvairioms tautinėms mažumoms. Bet Belgijoje, pavyzdžiui, mes matome, kad kvotos uh, kurios taikomos yra politikams, kaip tik pagerina iš tautinių mažumų kilusioms moteriams. Ir Prancūzijoje tą matome taip pat, ypač jeigu pažiūrėsime į savivaldos rinkimų rezultatus. Ir mes matome, kad dažnai yra, yra e, ir tarp kandidačių yra nemažai e, moterų iš tautinių mažumų. Bet bet kuriuo atveju kvotos nekenkia moteriams, kurios e, yra kilusios iš įvairių tautinių mažumų bent jau aš tikrai duomenų apie tai, kad jos kenktų, tikrai neturiu. Man atrodo, kad jūsų klausimas, kaip ir vicepirmininkės klausimas, yra susijęs ir su tuo, kad a, a, ne visos moteris yra vienodos, yra įvairių ir moterų grupių. Ir klausimas iš esmės būtų toks, ar kvotos pagerina visų šių moterų grupių a, padėtį. Na, mes čia kalbame apie da, tas sritis, kur priimami yra sprendimai, tai apie patį sprendimų prieimimo procesą. Ir paprastai tame procese dalyvauja uh, elitas. Uh, ir kvotos čia atveria tam tikroms moteriams naujas galimybės, kad ir iš kur jos būtų kilusios. Taigi negalime tikėtis, negalime teikti, kad kvotos visiškai pakeis padėti, e, moterų padėti priimant e, sprendimus, bet uh, Negalima sakyti, kad, kad kvotos pakenks. Reikėtų ieškoti įvairių prie, priemonių, kurios leistų žmonėms iš mažumų dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Bet ir čia reikėtų tuomet kalbėti apie kur kas didesnių struktūrų reformavimą. Nereikia tikėtis, kad, kad, kad bet kas galės iškelti savo kandidatūrą kokiam nors svarbioms pareigoms vadovau, valdybose eiti. Bet matome kitais lygmenimis, kad, kad šiuo metu uh, labai dažnai kalbama ne vien apie moterų vyrų lygybę, bet ir apie didesnę įvairovę. Ir e, tai yra diskusijos, kurios e, yra susijusios ir su tuo, kaip galima būtų užtikrinti, kad priimant sprendimus dalyvautų e, ir įvairių tautinių mažumų atstovai. Nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą. Aš noriu užduoti papildomą klausimą, nes tokia šalyje, pavyzdžiui, kaip Prancūzija, nėra netgi renkama statistika dėl to, kiek spalvotų žmonių dirba ten ar šiandien. Taip, bet Prancūzija ir ko gero čia išimtis ir todėl nereikia visko vertinti pagal Prancūzijos pagal Prancūziją. Belgijoje, pavyzdžiui, situacija yra kitokia ir čia galima kur kas geriau vertinti padėtį. Prancūzijoje mes negalime gal e, rinktis e, konkrečių skaičių, bet mes matome tai, kas vyksta ir matome, kad, e, kad kai kalbama yra apie kvotų taikymą valdybose ir politikoje, visuomet kalbama ir apie platesnę įvairovę. Tai yra du dalykai, kurie tikrai neprieštarauja vienas kitam. Um, ehm, sinusi, uh... Dėkuoju. Na kągi, siūlyčiau dabar pereiti prie kito pranešimo. O kitas pranešimas yra susijęs su tema, kuri rūpi ir visam Europos parlamentui ir ypač mūsų komitetui. Tai yra tema, kuri dažnai yra svarstoma, kuriai taikoma yra nemažai teisės aktų. Ir pranešimas vadinasi orumas. Ir smurto prieš moteris išnaikinimas. Mūsų pranešėja yra Levant Altan. Jis turi labai daug e, patirties, jisai taip pat e, e, patirinėjo ir nacionaliniai vyriausybei, ir Europos komisijai. Taigi mes norėtumėme, ponė e, Altan, kad jūs pristatytumėt mums savo perspektyvą. Dėkoju. Ačiū iš tikrųjų. Orumas ir teisė į kūną neliečiamybę ir apskritai kitos vertybės. Tai yra iš esmės viena iš esminių elementų, kurios yra susijusios su moters, su moters apsauga. Ir iš esmės viso ES valstybės narėse gerimo šios vertybės. Deja, e, dėl E, man suteikta <laughs> šiek tiek trumpoko kalbėjimo laiko, aš negaliu viską apžvelgti, bet bet kokiu atveju apžvelgsiu tik tai kai kurios įsipareigojimus, kurie yra padaryti, būtent e, kalbant apie e, lytimi pagristą smurtą. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad smurtas yra susijęs su pakankamai ilgai trunkačiais veiksmais ir iš esmės Deja, nebūtinai kasmet ir nebūtinai reguliariai renkami duomenys apie tokį smurtą pagristą likimi. Todėl mes turime remtis tokiais skaičiais, e, kurie iš esmės e, galbūt e, nėra renkami reguliariai, bet jie yra šokiruojantis. Iš esmės prieš moteris atakoma, prieš tūkstančius moterų yra atakomas fizinis ir psichologinis smurtas ir apie, apie tūkstančiai žūsta iš jų. Ir 62 milijonai moterų nukenčia nuo e, fizinio smurto, 12 milijonų. Vien tik 13 milijonų per metus. E, per 12 mėnesių 3,2 milijonai moterų patiria seksualinę e, prievartą, 9 milijonai yra persekiojamas. Apie 52 procentai moterų, kurios yra nužudomas e, Europoje, ne tik tai Europos Sąjungoje, jos yra nužudomas savo e, šeimos partnerių. Taigi šie skaičiai yra šokiruojantis, mes žinome juos, mes juos girdėjome, juos e, yra nuolat kartojami žiniasklaidos. Taigi, ką, ką reiškia šitie skaičiai, kalbant apie nusikaltimus? Tai reiškia, tai yra prievartavimai, iš prekyba žmonėmis, tai yra privesnės santokos tai yra apskritai persakėjimas ir, ir žmogžudystės. Ir e, iš esmės to, tokie nusikaltimai yra susijęs su lytimi. Žinoma, e, tai yra prievartiniai nusikaltimai, bet e, tai yra ne tik šiaip e, prievartiniai nusikaltimai, smurtiniai nusikaltimai, bet ir pasikartojantis nusikaltimai. Jie turi e, fizinį, psichologinį poveikį, nes daugelis moterų dėl šitų nusikaltimų apskritai patiria e, psichologinių problemų. Be to, e, šitoks, e, šitokie nusikaltimai taip pat sustabdo jų, jų karjerą, jos jį trukdo to siekti darbo vietos, įstraukti į darbo rinką. Taigi šitie nusikaltimai iš esmės turi didžiulį poveikį žmogaus gyvenimui. Ne tik tai toms moteriams, kuris nukenčia, bet ir bendruomenė, šeimoms, visuomeniai ir tai turi poveikį, žinoma, visuomenės ekonominiai sėkmė, jeigu mes kalbame apie ekonominiais terminais. Taigi, iš esmės, tai yra labai svarbus klausimas. Ir buvo, buvo pripažįsta tai tiek tarptautiniu lygiu, tiek ES lygiu, tiek nacionaliniu lygiu. Ir šitie įsipareigojimai, e, būtent mažinti tokį smurtą, e, nuo 79 metų jau yra priimami, kai Europos, jau, tai yra jungtinės tautos būtent, e, priėmė deklaraciją dėl smurto prieš moteris mažinimo. E, taip, e, Pekino e, veiksmų platforma taip pat buvo sukurta vėliau, būtent siekiant sumažinti smurto lygį prieš moteris ir siekiant atliepti į moterio poreikius. Ir mm, Europos taryba taip pat priėmė konvenciją dėl smurto prieš moteris mažinimą. Tai yra, iš esmės, Europos Sąjungos lygių vyksta daug irgi įvairių iniciatyvų ir veiksmų. E, tos iniciatyvos yra susijęs su tuo, kad reikia stabdyti nusikalstamą taip pat ir už ES e, ribų, e, sakykime, prekybą žmonėmis, seksualinį išnaudojimų moterų ir vaikų. Mes taip pat turime teisės aktus, kur yra susijęs su to, kad turi būti taikomas apsaugos priemonės aukoms. Taigi, E, Europos semestre taip pat yra numatytos šitos e, priemonės, e, būtent siekiant iš pašaknų išrauti šitą, šitą problemą, būtent siekiant užtikrinti lyčių lygybę, pagerinti moterų galimybės įsidarbinti, tinkamai dirbti ir, ir siekti karjeros bei nesėkmės socialiniam gyvenime. Taigi, iš esmės Pekino platforma ir Stambulo konvencija E, pabrėžia kai kurios esminės aspektus. Tai yra būtent e, reikia nuoseklių politikos veiksmų, reikia iniciatyvų, būtent todėl, kad šitas klausimas yra labai sudėtingas. Ir reikia koordinuoti apskritai politinius veiksmus. Tai būtent kokie, kokie yra pagrindiniai veik, veiksmai. Tai būtent yra prevencija, tai yra apsauga, aukų apsauga, e, apsaugant jos ne tik tai nuo smurto bet ir vis, viso administracinio ir, ir teismo proceso metu. Ir kitas dalykas tai yra baudžiamasis persekėjimas. Tai būtent persekėjant nusikaltelius arba nusikalstamus veikas įvykdžius asmenys. Kitas aspektas tai yra Tai yra poreikis pakeisti apskritai kultūrinę perspektyvą. Tai būtent, kuri slypi už to smurto prieš, prieš moteris. Tai, tai būtent turi būti e, mokomi profesionalai, kurie turi suprasti tas priežastis, kodėl vyksta smurtas prieš moteris ir kurie imtųsi spręsti šią problemą tinkamą ir profesionaliu būdu. E, būtina koordinuoti E, šias įvairias politikos priemonės. E, žinoma, ir pačiu e, pirmuoju lygiu, nes smurtas prieš moteris yra susijęs su daugybė visuomenės aspektų. Ir būtent siekiant veiksmingiausio sprendimo reikėtų žvelgti į visus veiksnius. Reikia taip pat užtikrinti, kad yra teikiama tinkama parama būtent moteriams aukoms nusikaltimų siekiant e, e, užtikrinti jų rehabilitaciją, kad jos galėtų ir e, toliau po šio nusikaltimo sėkmingai įsitraukti į gyvenimą. Kitas dalykas, tai veiksmingai turėtų būti įgyvenimi, tinkamai įgyvenimą, tinkami teisės aktai, finansavimas skiriamas, atinkamas priemonėms, stebėsena atliekama, nes būtent trūkstant duomenų, ypač valstybių narių lygmenių, sunku teisminiu lygiu reaguoti į smurtą prieš moteris. Ir galiausiai finansa, stebėsinas klausimas. Tai būtent trūksta ir e, statistinių duomenų, trūksta ir pačios stebėsinas. Taigi, matome, kad iš esmės e, vyksta daug darbo šioje srityje, valstybės narėse jau padaryta nemažai išvadų, būtent sprendžiant šią problemą, e, įsipareigota spręsti šią problemą. Daug yra priemonė imtasi. E, jeigu mes peržvelgime visą statistiką šio klausimo, mes matome, kad iš esmės e, smurtas prieš moteris nesumažėjo, jis kartais net didėja Nes e, tie veiksmai, kurie nukreipti e, siekiant mažinti smurtą prieš moteris, yra dažnai nesusiję vieni su kitais, nekoordinuojami, fragmentuoti, fragmentiški. Taigi, kokie sunkumai kyla būtent sprendžiant šią problemą? Pakankamai sudėtinga. Aš manau, kad e, tai pirmiausia, tai yra faktas, kad smurtas prieš moteris yra susijęs su apskritai su lyčių lygybė, su e, struktūrinėmis problemomis, su e, e, socialinė visuomenės struktūra, tai būtent, kad būtent patriarchalinė visuomenė, kad vyriškumas dominuoja. Ir visuomenė, asmenės, bendruomenės nesupranta savo vaidmens ir, ir iš esmės nežino, kaip reaguoti į smurtą prieš moteris arba nesistengia reaguoti. Todėl e, būtent ir e, palengvėja sąlygos šitam smurtui prieš mo, moteris. Ir taip pat e, taip sumažėja tikimybė, kad smurtas prieš moteris sumažės, nes būtent nesijama jokių priemonių nei asmenys, nei bendruomenės, nei visuomenė. Ir taip pat sumažėja galimybės moteriams išvengti to smurto ir reaguoti, kalbėti apie šį smurtą, apie problemas. Na, jeigu mes pažiūrėtume į statistinius duomenis, būtent ap, apkalausiant visuomenę, tai, tai iš esmės pastebėsime, kad ne visi moterų skundai ar arba e, ne visi nusikaltimai prieš moteris patenka į oficialius statistinius duomenis. Ir, ir, ir iš esmės, tokia atveju susidarėmės tokią e, situaciją, kad e, moteris ne, neįstengia išspręsti savo problemų, bet trūkstant atitinkamos informacijos, negali teisėsaugos institucijos reaguoti šią, į šią problemą. Taigi būtent užburtas ratas. Todėl mūsų reakcija turėtų būti koordinuota, nusekli ir ilgalaikė. Jeigu pažvelgsime būtent e, į šias problemas ir, e, ir būtent veiksmus, kurių įmamasi šioje srityje, pastebėsite, kad iš esmės yra tokių veiksmų, kurie gali per ilgus metus duoti teigiamų rezultatų ir kurių gali imtis ES. Pirmiausia, tai nuosekli tikslinga ir, e, ir ilgalaikė reakcija turi būti. Mes kalbame pirmiausia apie trumpalaikės, vidutinio laikotarpio ilgalaikės reakcijas, e, bet jos turi būti nuseklios, jos turi vykti e, ilgus metus, tie veiksmai turi būti stebimi, jų, jų rezultatai turi būti analizuojami ir a, turi būti reaguojami susklošęs kitas situacijas į pokyčius, turi būti atnaujinamas tas tos priemonės ir, ir mes turėtume nesikoncentruoti į vieną nusikaltimo rūšį, bet apžvelgti visą skalę. Na, iš esmės, prekyba žmonėmis, moterų genitalijų žalojimas, šeimos smurtas artimoje aplinkoje, tai iš esmės visa tai turi būti apžvelgiama praktiškai vienu metu, nes neegzistuoja atskiros e, smurto rūšys. E, ta pati auka gali susidurti su skirtingomis nusikaltimo formomis. Ir ES e, politikos užduotis tai būtent ir išlaikyti būtent tą nuolatinę stebėseną, atkreipti dėmesį pirmiausia į moteris iš įvairių etninių mažumų, į neįgalias moteris, socialinės moterų grupės, kurios turi tam tikrus poreikius, susiduria su tam tikromis problemomis, kurias būtent reikia spręsti. Ir tai reikia spręsti, žinoma, nuoseklių būdų. Į, į visus sektorius reikia atsižvelgti. Tai būtent e, švietimo, e, užimtumo, e, teisėjai saugos sistemos srityse turi būti imamasi veiksmų. Tik tai su nuoseklė strategija mes pasieksime tinkamų rezultatų. ES iš esmės prisėmė tokius įsipareigojimus, siekia e, įgyveninti tokias priemonės, bet jos nėra veiksmingos. Iš esmės strategijos e, leidžia e, įgyveninti tokius nuseklius veiksmus. Bet yra daugybė institucijos. E, yra daugybė generalinių direktoratų, kurie užsijima įvairiais šios problemos aspektais ir nekoordinuoja savo veiksmų. Tada yra tikrai labai sunku užtikrinti nuoseklų šių problemų sprendimą. Dabar teisės aktų gyvenimas ir stebėsena. Taigi, e, aš tik tai peržvelgsiu rekomendacijas, kurios yra siūlomos srityje. Iš esmės, daugybė valstybinių narių yra e, pasiražusios ir ratifikavusios Stambulo konvenciją. Bet ne visos valstybės narės, narės nėra įsipareigojus tikrai siekti šios konvencijos tikslų. Iš esmės įsipareigojimai e, pirmiausia turi būti e, įgyvendinami pirmuoju lygmeniu, tai yra arčiausiai aukų. Tikslų turi būti siekiama būtent susijusiu su, su realiu gyvenimą. Taigi, taigi būtent e, pirmiausia turėtų būti e, kreipimas dėmesys tokius e, svarbius veiksnius kaip skurdas, kaip švietimo problemos, tai būtent, kad nebūtų per anksti paliekamos mokyklos. Ir, ir šiame kontekste turi būti sprendžiamas smurto prieš moteris problema. Tai būtent e, iš esmės tokių tikslų pakankamai sudėtinga pasiekti. Bet e, be šių tikslų nebus aišku, kokių, kokias užduotis yra tinkamai gyventos, kokiu rezultatu jau pasiekta. O kaip galima stebėti pasiektus rezultatus? Yra įvairių stebėsnos mechanizmų, tai e, e, jų egzistuoja tiek visais lygmenimis, jau jungtinių tautų, pavyzdžiui, Pekino veiksmų platforma ir ES platformos. Galima naudotis veiksmingais stebėsinos mechanizmais. Valstybės narės a, taip pat gali taikyti tokius mechanizmus, bet mes matome Europos semestre yra tai numatyta, tam reikia, žinoma, yra atitinkamos teisinės bazės, a, bet tai, tai yra įmanoma. Ir a, šių, šių teisės aktų gyvenimas ir jų gyvenimo stebėsinas gali būti sėkmingas Ir jeigu rezultato nepasiekiama, tai galima kelti klausimus, kodėl remiantis būtent turimais, e, turimais duomenimis. Ir tada galima per artimiausius penkerius, dešimt, dešimt, dešimt arba dvidešimt metų e, pasirinkti ir labiausiai akcentuoti tą sektorių, kuriam labiausiai reikia dėmesio, tai būtent siekiant spręsti ilgalaikio laikotarpio e, iššūkius. E, Labai ačiū ponui Leventui. Manau, kad jūs e, savo pasisakymę išiškinote labai svarbius klausimus. Mes apie tai esame taip pat komitete daug kalbėję. Kaip jūs sakėte, kalbame apie struktūrinės problemas, kadangi visuomenėje yra lyčių neligybė įsišaknyjusi. E, Ir e, dėl to atsiranda tokios problemos ar poreikis kovoti e, su tam tikrais e, reiškiniais ar e, moterų genitalijų žalojimu ar panašiai. Taip pat švietimas, institucinių struktūrų pokyčiai yra būtini ir politinės priemonės, kur kas konkretesnės, trumpalaikėje perspektyvoje tai galėtų būti e, pagalba smurto aukoms ar tam tikra politikos priemonės pagalbos Mes e, šiame komitete apie tai, apie tai daug kalbame ir taip pat siekėme užsitikinti, kaip galima geresnius statistikos duomenis, kad galėtume pasižiūrėti į realybę ir tokiu būdu siekti sukurti veiksmingas e, poveikio priemonės, kurios būtų taikomos e, įvairiose srityse. Manau, kad Europos e, lygmenių turime labai daug ką nuveikti. Aš tikiuosi, kad mes primsime tas užduotis kaip e, vaidme, politinį vaidmenį Europos institucijų. Aš nežinau, ar kas nors nori paklausti. E, pono Levento kas nors. Jeigu norite klausyti, tai dabar turime laiko. Taip, prašom. prisistatykite ir prašyčiau trumpai, kad galėtume mes dirbti toliau pagal darbo tvarkę, kaip numatyta. Sveiki, aš esu Antonijos Sinterė, esu konsultantas lyčių klausimais. Norėčiau paklausti jūsų e, dėl apie kriterijus suvienodimo ir bendros strategijos kokie būtų rodikliai svarbiausi ir kokie būtų kriterijai, kurie yra būtini bendroje strategijoje. Man atrodo, kad e, rodiklių klausimas yra klausimas ats, toks atskiras ir e, kokia, kaip galėtumėte būti, juos apibūdinti ir kaip jie turėtų atsispindėti mūsų bendroje strategijoje. Ačiū. Aš nežinau, ar rodikliai gali būti e, surašyti į e, bendrą strategiją, vieną strategiją, e, nes aukštų lygmenių rodiklių nustatymas nebūtinai reiškia, kad bus pasiekti tikslai, bet rodiklio tikslai yra moterų skaičius, tų moterų, kurios praneša apie tai, kad yra nukentėjusius, kad uh, nukentėjusios nuo smurto ar tapusios kitų nusikaltimų aukomis. Reikia daugiausiai dėmesio skirti į duomenys apie gyventojus, apie pranešimus dėl nusikaltimų ir nusikaltimų e, pobūdį. E, tie klausimai sudėtingi, bet tai nereiškia, kad nereikia jų spręsti. Man atrodo, kad jau yra tam tikra struktūra, kuri leidžia apibriežti mm, tam tikrus rodiklius. Pavyzdžiui, gyventojų apžvalga, jeigu vykdoma tai kas penkerius metus, jeigu būtų pažiūrėtai du ar tris rodiklius atidžiau, tai, tai jau ir būtų tikslai. Reikia man atrodo, sutarti dėl vieno tikslo ir žiūrėti, kaip laikui bėgant keičiasi padėtis, nes kol kas taip nėra. Mums sunku vertinti, ar sėkmingos yra politikos priemonės ar ne, nes nežinome, koks yra išeities taškas ir kiek nuo to padėtis pasikeitė. Rodikliai yra, gali būti tokie, pavyzdžiui, smurto ligmuo Tai yra viena dalis. Kita dalis yra mastas, e, kiek moterų praneša apie e, nusikaltimus. Tai yra statistika nusikaltimų. Taip pat reikia pasižiūrėti į kitą reakciją, prevenciją, apsaugą. Jau e, bent jau Europos taryboje egzistuoja statistiniai duomenys, dėl kurių sutarta ar tik, e, tikslai, pavyzdžiui, kiek yra e, kiekvienoje valstybėje, kiek turėtų būti e, prieglopšių saugių būstų moterims ar nukentėjusiems nuo smurto. O požiūrį per Stambulo, Stambulo konvenciją mes galime e, siekti strategijos gyvenimo ir žiūrėti tuos e, skirtingus aspektus. Labai gerai, norėčiau dar kartą padėkoti ponui Leventui už jo pasisakymą. Manau, kad e, jie bus labai svarbus mums per ateinančius mėnesius, diskutuojant komitete ir tikiuosi, kad mes galėsime ir ateityje kreiptis į Jūs pagalbos E, sieksime kaip galima greičiau e, užtikrinti, kad ši visuomenės rykštė smurtas prieš moteris pasiektų institucijas, kad jos imtųsi tam tikrų sprendimų ir kad užtikrinsime teisingą visuomenę, moterų ir vyrų e, lygybę ir kad visi galėsime džiaugtis bendromis teisėmis. Ir jeigu sutinkate, perėsime prie paskutinio punkto mūsų seminaro. Palauksime minutėlę, kol ateis prelegentė. Mes dabar e, norėsime įvertinti e, lyčių lygybės politikos priemonės tarptautinėje bendradarbiavimo politikoje. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimai, kurie e, numatyti mūsų komiteto darbo atverkėje taip pat artimiausio laikmečio. Galvojame apie pranešimus, kurie galėtų įvertinti Pekino platformą ar e, tūkstantmečio e, tikslų. Mm, siekimą, žvelgiant iš lyčių perspektyvos, tarptautinė e, politika, vystimosi, bedarbiavimo politika taip pat gali prisidėti prie lygybės e, įtvirtinimo ir kitose teritorijose už ES ribų. Ir dabar tiesiai iškart suteiksiu žodį Petrai Debušner, kuri Antverpeno universiteto yra doktorantė. Labai ačiū, kad atvykote pas mus. E, jų norėtume išgirsti klausimus, e, kurie mums svarbus ir taip pat jūs e, turėsite galimybę susipažinti su mūsų darbu plačiau ir jeigu turėsime laiko, galėsime pabaigoje padiskutuoti apie tos dalykus. Ačiū, dabar žodis jums. Ačiū. Aš svot analizės dalį praleisiu, kadangi neturime pakankamai e, laiko ir iškart pereisiu prie rekomendacijų, nes manau, kad jums tai yra svarbiausias dalykas. Pirmiausiai, manau, kad mums e, po 2015 metų E, vystimosi srityje reikėtų užtikrinti nuoseklesnės politikos priemonės lyčių lygybės ES išorės veiksmuose visuose. E, konkrečiai tai reiškia, kad naujoji Europos strategija dėl vyrų ir moterų lygybės 16-20 metams e, būtinai turėtų užtikrinti, kad DEFCO eko plėtros prekybos išorės veiksmų, direktoratą ir išorės veiksmų tarnybą konkrečiai įrašytų atitinkamus e, veiksmus e, numatytų ambicingus tikslus ir e, pareigas. Dabar mes strategijoje matome, kad prekybos generalinis direktoratas visiškai nedalyvauja E, šiuose siekiuose iš dalies e, vystimosi generalinis direktoratas taip, bet tikslai nėra labai toli siekiantys. Aš e, galiu paminėti, kad vienas iš tikslų yra stebėti, kaip laikomasi Kopenhagos kriterijų, bet tai yra labai toks ribotas, siauras kriterijus ir gana neaiškiai suformuotas, labai sunku įvertinti jį, pavyzdžiui, kasmet. Galima pateikti keletą atsitiktinių pavyzdžių, parengti gražią ataskaitą, bet e, ne, tokiu būdu neužtikrinsime sistemiško vertimo, kaip vyksta lyčių lygybės integravimas. Reikia, kad nauja strategija e, lyčių lygybės e, užtikrintų, jog visi veikėjai bus įtraukti pirmiausiai dėl vientisumo priežasčių ir manau, kad išorės veiksmų tarnyba turėtų parengti vidinį veiksmų planą apie tai, kaip sistemiškai e, lyčių lygybės aspektą integruoti ir tai turi būti atskira politikos rytis ir kad būtų atsižvelgima į visus tos politikos aspektus. Tai reiškia, kad priekybos plėtros e, generaliniai direktoratai išorės veiksmų tarnyba turėtų e, pradėti renkti e, vidinius, vidinį veiksmų planą. Ir taip pat reikėtų vadovautis e, palankiaja praktika, eko, efko. Žinau, kad išorės veiksmų tarnyba per pastarusius metus ėmėsi keleto iniciatyvų dėl lyčių lygybės, tačiau manau, kad reikėtų gero plano, kuris viską susistemintų. Taip pat manau, kad skirtingi generaliniai direktoratai gali pasimokyti vieni iš kitų. Ka, pavyzdžiui, galime def, pasižiūrėti, kaip DEFCO naudoja e, e, PBO, e, S, E, tam tikrus kriterijus ir kaip kitas direktoratas naudoja kitus kriterijus, e, kurie leidžia įvertinti finansinę paramą rengiantis e, narystiai arba užsienės priekybos politikoje galima naudoti tam tikras priemonės. Taip pat reikėtų sukurti pareigūnų atsakingų už lyties klausimus tinklą E, DEFCO e, taiko tokią praktiką ir plėtros e, politiką gyvenant taip pat būtų galima pasitelkti panašius elementus, kad politika būtų nuoseklesnė. Kitas dalykas - lyties politika išorės santykiuose ir plėtros srityje galėtų išplėtota būti labiau. Žinau, kad yra dabar rengiama nemažai ataskaitų, tai yra gerai, nes tai didina informuotumą, bet mums reikia atsisakyti nuo naratyvinių ataskaitų, kurios e, dabar vyrauja ir e, suprasti, kad jos neleidžia pakankamai vertinti pažangos jos tik mini atsitiktinius įvykius e, veiksmus, manau, kad e, tokią atskaitomybę, tokias ataskaitas po 15 metų reikėtų pakeisti labiau sisteminėmis ataskaitomis orientuotomis į rezultatus. E, tai leistų įvertinti apčiuopiamus rezultatus ir renkti metinės ataskaitas. E, tūkstantmečio e, vystimosi tikslai, pavyzdžiui, buvo privalumas, nes jie buvo gana apčiuopiami, e, kita vertus tie tikslai yra gana siauri, jie neužtikrina transformacijos. Manau, kad reikėtų įrašyti moteriams ekonominių galių suteikimą, politinį dalyvavimą strategijoje po 15 metų taip pat parengti mm, išsamius rodiklius, kurie leistų vertinti politinį dalyvavimą ir ekonominių galių suteikimą moterims. Taip pat galimybę gauti padorų darbą ir panašiai, kad būtų galima įvertinti. Lyties aspekto integravimas tai nereiškia, kad tai nieko, kai strategija yra pigi, nieko nekainuojanti, tai reiškia, kad reikės padidinti išteklius šiais ryčiai konkretiems projektams, suteikiant moterų, moterims daugiau galių, įskaitant didesnius išteklius moterų organizacijoms. Dar labai svarbu pastebėti, kad tie ištekliai turėtų būti sistemiškai vertinami ir aš keletą kartų jau bandžiau per pastarosius metus uh, įvertinti, pavyzdžiui, kiek pinigų skiriama lyčių aspekto integravimui konkretiems projektams, moterų organizacijoms ir visuomet paaiškėja, kad sunku ar beveik neįmanoma e, įvertinti tai, nes man susidaro įspūdis, kad nėra paprasčiausiai tokių duomenų. Manau, kad mes turėtume įrašyti tuos dalykus į direktoratų metinės ataskaitas, pirmiausia, DEFCO ataskaita. Reikėtų, kad vystimosi sritis būtų įtraukta ir taip pat reikia kaip galima e, labiau siekti palyginti duomenis. E, lyties veiksmų plane apie tai kalbama, bet kol kas nieko nepadaryta, e, paskutinė ataskaita nieko apie tai nėra ir manau, moterų komitetas turėtų e, sekti e, šį dalyką. Dar viena rekomendacija. Europos Sąjunga yra labai stipri tarptautinė veikėja teikdama biudžetams pagalbą. Man atrodo, kad reikia siekti, jog lyčių tikslai taip pat būtų įtraukti į sąlygas vis dažniau e, naudojamasi biudžeto, pagalbos biudžetoj priemonė, bet mes nežinome, kas e, vyks ar pavyzdžiui e, atsižvelgiama į lyčių aspektą ar ne. Pavyzdžiui, EBPO nėra tokio rodiklio sistemoje. Aš e, atlikau tyrimą e, ir mačiau, kad 90 procentų atvejų teikiant paramą biudžetui programuose nėra e, lyčių aspekto integravimo. Ir jau kai kalbėjau su tais, kas atsakingi už biudžetui teikiamą paramą, sakoma, kad jie nevykdo projektus, aš tik tai užsijimu paramą biudžetui ir aš nieko apie tai negaliu pasakyti. Kai kas e, man pasakė, kad aš e, negaliu siekti, kad būtų rodikliai e, dar pagal lytį teikiami, nes ir taip jau yra keletas rodiklių ir mes negalime dar keisti tų rodiklių kitais tai rodo, kad vietoje dirbantys žmonės visiškai nežino nieko apie tai, jie negauna informacijos ir vyksta EFKO generalinėme direkt, e, e, direktorate e, dėl paramos biudžetui, bet dėl lyčių aspekto nieko nedaroma. Galbūt dar reikėjo, reikėtų pasakyti, kad pažangios praktikos pavyzdžiai. UNIFEM atliko tyrimą dėl pagalbos veiksmingumo ir pasižiūrėta buvo į e, šalis kai kurias, pasižiūrėta kaip įgyvendinama praktiškai lyčių lygybė. E, Peru, Maroke viskas atrodo vyksta sklandžiai, bet e, reikia galvoti apie platesnį ES įsitraukimą. Bet to mums reikia kad ir politikai taip pat parodytų daugiau atsakomybės, kad bendrovių vadovai taip pat imtųsi aktyvesnių veiksmų. Ir manome, kad į darbo aprašymą reikia įtraukti atitinkamas nuostatas, bet to rengiant darbo planus taip pat reikėtų nurodyti konkrečius tikslus, kurie būtų uh, susijęs su strategija po 2015 metų. Tarp visų šių priemonių galėtų būti privalomi mokymai dėl e, lyčių lygybės e, aspekto integravimo. Dar vienas dalykas. Yra e, akivaizdu, kad jei su jumis bendradarbiauja kokios nors delegacijos ar padalinio vadovas, tuomet dirbti su darbuotojais yra kur kas lengviau. Jie yra kur kas labiau motivuoti pasiekti e, lyčių lygybės aspekto integravimo tikslus. Yra dar vienas dalykas, kurį galėtų stebėti jūsų komitetas, tai yra politinis dialogas su trečiosiomis šalimis. Aš kalbu apie politinį dialogą dėl prekybos, žmogaus teisų, dėl galimo prisijungimo prie ES. Ir uh, lyčių lygybė turėtų visuomet būti uh, dialogo darbo tvarkėje. Tačiau uh, Aš žinau iš savo patirties, kad, pavyzdžiui, kai vyksta e, dialogas žmogaus teisų klausimais su Afrikos šalimis, nekalbama, pavyzdžiui, apie smurtą prieš moteris arba dėl, e, apie smurtą dėl lyties, nes tai nepatenka į žmogaus teisų e, apibrėžimą. Ir uh, reikėtų darbuotojus, kurie dalyvauja tokio, tokiuose dialoguose atitinkamai apmokyti, kad jie turėtų tinkamas žinias. Ir dar vienas dalykas, iš esmės visi darbuotojai, kurie užsijima išorės veiksmais, turėtų turėti galimybę da, pasimokyti lyčių lygybės klausimais. Kai darbuotojai neturi jokių paskatų, nėra skatinami mokytis, jie to ir nedaro. Todėl aš manau, kad būtų gerai, jeigu tokie mokymai būtų privalomi tam tikriems darbuotojams. Ir aš kalbu apie bendrąją, apie bendrų reikalų darbuotojus, apie tos, kurie yra atsakingi už biudžetą ir dialogo su trečiosiomis šalimis užmėsgimą ir palaikymą. Be to delegacijų ir atstovybių darbuotojai turi nuolatos rūpintis lyčių lygybės aspektais ir tai būtų labai, būtų labai svarbu, jeigu kuo aukštesnio lygio darbuotojai užsiim, tuo užsimtų. Ir reikėtų taip pat stengtis užtikrinti, kad kai tie žmonės po to persikėlė dirbti kur nors kitur, kad jų sukauptos žinios ir patirtis nepradinktų. Dėkoju. Dėkoju mūsų prelegentai. Tai, ką jūs sakėt, buvo labai įdomu, bet to kalbėjote ir pozityviai. Labai konkrečias rekomendacijas pateikėte. Paminėjote tuos dalykus, kurie mums, Europos parlamento nariams, labai rūpi ir kuriais mes dirbame. Viską, ką jūs sakėt, galima būtų pritaikyti ir komisijai, ir vairiems generaliniams, e, generaliniams direktoratams. Jūs kalbėjote apie švietimo būtinybę ir apie tai, kad e, lyties aspektui apskritai reikėtų skirti daugiau dėmesio įvairiose sritise. Taigi tai, ką sakėte, buvo tikrai labai įdomu. Nebejoju, kad yra norinčių užduoti klausimų. Te hablar en castellano, <laughs> por un cambio. Um, bueno, muchas gracias. Y, mm, si... Ačiū. Aš pabandysiu kalbėti ispaniškai. Iš esmės, aš e, dirbu ir užsienio reikalų komitete, ir moterų reikalų komitete, ir aš galiu suderinti šios abu darbus. Man jūsų pranešimas buvo labai įdomus. Aš dabar galvoju apie tą situaciją kurie mes atsidūrėme. Mes nežinome, kiek moterų bus komisijos narėmis. Taigi, aš net nežinau, mes tikriausiai nepasieksime 40 procentų, kurių mes reikalavome. Ir valstybės narės taip pat nesilaiko tų įsipareigojimų, kurių, kurių, kurios, kurios jos išsikėlė ir kurių reikalavo Europos parlamentas čia Pedikanin pranešime, bent jau buvo reikalaujama, kad nacionalinės valstybės iškeltų po vieną kandidatę moterį. Na, e, iš esmės, tai nenustabu, jeigu mes Europos parlamente nieko nepasiekėme savo reikalavimais, tai tikriausiai realiame gyvenime taip pat nieko nepasieksime. Bet aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Vienas dalykas mane labiausiai sudomino. A, a, ponia Debišal kaip tik tai e, pasakė, kad a, e, tose pranešimuose, kuriuo mes rengiame užsienio reikalų komitete, aš jau penkerius metus rengiu Kosovo klausimo pranešimus. Ir būtent visose pranešimuose, kurie yra pateikiami Europos komisijai ir parlamentui, būtent yra pateikiamas skyrius apie moteris, apie lyčių lygybę. Tačiau e, tikra tiesa, kaip jūs pasakėte, tai yra tiesiog e, šalutinė informacija. E, tiesiog pasakoma, kad e, toje ar kitoje šalyje yra tinkamų problemų susijusių su lyčių lygybė. Iš esmės, problema yra neanalizuojama. Jis nėra apžvelgiama, tik tai atkreipiamas į ją truputį dėmesys. Galbūt e, kartais šitas dėmesys sustiprėja, bet nėra sisteminio požiūrio. Ir čia užsienio reikalų būtent komitete mes šio klausimo taip išsamei nekeliame. Bet dabar būtent mano klausimas jums. Galbūt šitas klausimas, na galbūt, ne galbūt, bet yra susijęs su užsienio reikalai. Užsienio reikalais, bet ir su kitomis temomis, galbūt jis bus įdomus ir kitiems parlamentarams. Jeigu mes kalbame apie strategijas ir prieš pradėdama dirbti Europos parlamente, aš daug dirbau uh, kovos su smurtu prieš moteris srityje. Todėl aš e, šiek tiek suprantu, apie ką kalbu. Iš esmės turėtų būti daugiau e, netgi vyrų, kurie turėtų įstraukti į tą kovą. Tai yra netgi e, atitinkama iniciatyva, tai būtent Baltojo raiščio iniciatyva. Tai yra būtent ir vyrų organizacijų, kurios prieštarauja arba kritikuoja tą smurtą prieš moteris ir bando su juo kovoti, būtent e, iškeldami tą baltojo raščio iniciatyvą. Tai būtent tai, tai, tai yra e, organizacijos, vyro organizacijos, kuris kovoja prieš, prieš vyrus, kurie taiko smurtą prieš moteris. Na, aš manau, kad mes turime iš pašaknų spręsti šią problemą. Tai būtent e, pačioje visuomenėje Nes teisės aktais mes nieko per daug nenuveiksime, jeigu net nesulauksime visuomenės paramos. Jūs kalbėjote apie, apie kai kurias valstybės, e, kur yra teigiamų e, pavyzdžių. Tai Peru minėjote, aš antrą, neprisimenu e, antros valstybės, ar galite paminėti tą kitų valstybių, kuriuose yra pažangos pasiekta. Muchas gracias, senora. Labai ačiū poniai Lunačiak dėl jūsų klausimų klausimo e, dėl Europos komisijos sudėties šiandien e, ryte e, komitete pradžioj posėdžio nutarėme priminti ponui Junkeriui, naujam komisijos vadovui, mūsų komiteto poziciją kad negalime pritarti tokiai komisijai, kuria nebus lyčių pusiausviros. Ir girdėjome, kad dabar kaip tik šiuo metu septynios e, moteris kandidatės yra pasiūlytos į komisiją ir vis tik tai e, tai yra mažiau negu dabar ir e, mes turėtume užtikrinti, kad per pastarosius penkerius metus pasiekėme pažangos ir neturėtume žengti atgal. Taigi dėl komisijos sudėties mes vėl kreipsimės į poną Junkerį tikiuosi, kad per ateinančias dienas ar savaitės bus išspręsta ši problema, nes e, kitaip mes parodysime labai prastą pavyzdį kitoms institucijoms. Dabar reikalavime, kad visuomenėje būtų įtvirtinta e, lyčių lygybė, daugiau kaip 50 procentų visuomenės narių yra moteris ir mes e, E, turime užtikrinti, kad e, sprendimai, kurie priimami, kurie veikia mūsų e, gyvenimus, kasdienius, būtų priimami dalyvaujant ir moteriams. O dabar suteiksiu žodį poniai Depušer, kad ji galėtų atsakyti į pateiktą klausimą. Ačiū. Uh, Dėkoju už jūsų pastabas. Deja, galiu tik tai pritarti tam, ką jūs sakėte, dėl to, kad mums iš tikrųjų reikia, kad mus paremtų daugiau vyrų, kad daugiau vyrų įsitrauktų į šį darbą. Ir mes matome iš patirties įvairiose atstovybėse, kad nesvarbu ir, yra ar vyras ar moteris e, eina tam tikras pareigas, svarbu, kad tas žmogus būtų tikrai atsidavęs lyčių lygybės klausimams. Tai Ir todėl mes ir rekomenduojame e, stiprinti lyderystę, politinę lyderystę ir atskaitomybę, politinę atskaitomybę. Ir e, be abejo, e, ne viską gal pavyks pasiekti, bet bent jau galima būtų pabandyti. Ir aš pritariu ir tam, kad reikėtų, kad daug, kuo daugiau vyrų įsitrauktų į kovą už lyčių lygybę. Ypač svarbu būtų taip pat, kad kuo daugiau vyrų pradėtų dirbti tuos darbus, kurių vyrai šiuo metu nedirba. Pavyzdžiui, taip pat atstovybėse mes matome, kad situacija keičiasi. Ir tai taip pat padeda keisti ir politiką, man bent jau taip atrodo. Išorės veiksmų tarnyba jau ėmėsi tam tikrų žingsnių, norėdama pakeisti situaciją. Taip, reikia, kad kuo daugiau vyrų mus paremtų, bet mums reikia, kad ir aukščiausiuose postuose atsirastų kuo daugiau moterų, kurios galėtų būti naudojamos kaip pavyzdžiai. Ir taip mes galėsime keisti vyrų mąstyseną. 2008 metais komisija ir UNIFEM atliko tyrimą. Man atrodo, kad jisai apėmė dešimt e, valstybių. E, tose valstybėse buvo pritaikytos biudžeto e, palaikymo iniciatyvos, pritaikant lyčių lygybės aspektą. Ir rezultatai buvo labai teigiami. Kodėl? Man atrodo, kad taip yra dėl to, kad biudžeto parama atveria naujas galimybės, norint, norint skatinti lyčių lygybę. Ir e, e, pritaikant biudžeto paramą, teikiant biudžeto paramą, yra nagrinėjamos valstybės įvairios struktūros, valstybinės administracinės struktūros. Ir būtent e, tuo momentu galima paraginti vyriausybės keistis ir keisti tas institucijas taip, kad jos būtų palankesnės moterims ir lyčių lygybė apskritai, kad jos įdarbintų daugiau moterų. Uh, Problema tai, kad e, geriausiai pavyzdžiai dažniausiai lieka nežinomi. Ir, ne, ir pavyzdžiui, ta teigiama patirtis e, po to tyrimo nebuvo pritaikyta kitur teikiant biudžeto paramą. Aš e, matau, kad uh, įgyventinimo gairėse e, šiuo metu yra mažiau dėmesio skiriama e, lyčių lygybei nei anksčiau. Tai yra labai gaila, nes žengėme žingsnį atgal. Muy bien, pues eh, finaliza. Labai gerai. Apibendrinant, e, galiu tik tai dar kartą padėkoti kolegoms, kolegėms, kurie šiandien praturtino diskusiją savo klausimais, kurie, kaip jau sakiau, bus labai svarbus mūsų komiteto darbe, parlamentinėme darbe, kuris mūsų laukia per ateinančius mėnesius. Taip pat dėkoju nuoširdžiausiai už pranešimus, dėkoju visiems, kas dalyvavo šiame e, seminare ir susitiksime vėliau.